kalbėsime apie ponios Kalnėtės e, pranešimą valdymas ir partnerystė bendrojoje rinkoje, taip pat pono Dekampos pranešimas bendroji rinka Europos gyventojams, e, taip pat e, pono Buskoj pranešimas bendroji rinka siekiant skatinti verslą ir auginimą, taip pat bus komisijos pareiškimas dėl viešųjų pirkimų. Norėčiau pasveikinti poną komisarą Mišelį Barnie bei pasveikinti pirmininkančios Vengrijos atstovė, ministrė Giori. E, diskusijas pradės pranešėjai ir pirmoji ponė Kalnėte. Prašom. Madame Kalnietė. Oh, Mr. President, sorry, I, I had a problem with translation and I missed. Atsiprašau, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, ponė e, komisarė, jeigu norime atgaivinti bendrą